Diskusijos šiandien baigiamos. Toliau posėdis vyks rytoj, vasario 27 dieną, nuo 8.30 ryte. Darbo tvarkę galite rasti Europos parlamento tinklalampyje, o šį vakar posėdį baigiame.